Madame la Présidente, chers collègues, je vais vous demander de prendre place. Nous allons passer. Kolegos, prašau visus susėsti į savo vietas ir prasidės balsavimas. Ačiū. Ar jau visi pasiruošę? Regisi ne. Sėskit kolegos. Gerbiami kolegos, pradėsime balsavimą. Pirmiausia, kolegos Albrecht pranešimas dėl fizinių asmenų apsaugos ir tvarkant asmens duomenis. Jokių pakeitimų negavau, jokių siūlymų dėl atmetimo taip pat. Tad e, laikysime kad pagal susitarimas tarp parlamento ir tarybos dokumentas yra priimtas, patvirtintas. Kolega Albrecht, jūs regis norėjote pasisakyti, ne? Dėkoju. Mėly kolegos, norėčiau pasakyti tik porą sakinių. Manau, kad e, tai, kad patvirtiname Europos domenų apsaugos reglamentą, yra didžiulis žingsnis priekin Europos Sąjungai.